Eh, buenos días, colegas. Abrimos. Labas rytas, kolegos. Pradėkime darbą. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas apie nacionalinių atlyginimų ir pensijų nustatymo tvarkos nuostatų laikymasi. Eh, komisijos narys Han lankosi pas mus, aš sveikinu jį atvykus į parlamentą ir suteiksiu Jums dabar žodį pristatyti komisijos pareiškimui. Dėkui pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū Jums už šią galimybę e, išaiškinti tam tikrus e, ne sutarimus šiuo klausimu. Socialistų frakcija išreiškė susirūpinimą apie tam tikras ekonominės sąlygas, kurios išdėstos e, memorandume dėl ekonominio Airijos e, prisitaikymo. E, aš kalbu apie sutarties 153 straipsnį ir noriu paaiškinti, kad e, pagal 153 straipsnį e, atlygis priklauso socialiniai politikai. E, Pristai, ekonominio pristaikymo programa ir jie nėra socialinė programa ir nėra patvirtinta pagal 153 straipsnį. Tai yra finansinės pagalbos programa e, kuri parengta kartu su Airijos vyriausybė ir ją siekiama atstatyti pasitikėjimą šalimi ir siekiama spręsti finansinę ir ekonominę krizę. Sustarimas parengtas pagal 122 straipsnį, antrąją jo dalį, kuri numato, kad sąjunga gali teikti finansinę pagalbą, jeigu valstybei nariai kyla e, rimtų sunkumų išskirtinėmis aplinkybėmis, e, kurių ji negali kontroliuoti. E, Ekonomijos ir pinigų sąjungos užduotis yra išaiškinti sąlygas, taip pat įvertinti Airijos ekonominę veiklą finansinės programos laik, pagalbos e, programos laikotarpiu. Mes seksime politikos ekonominės sąlygas, e, taip pat kaip įgyvendama programa. Valstybė pati turi veikti, nes tam tikrose srityse ES neveikia iš tikrųjų daugelis salvų, kaip minimalaus atlikio mažinimas yra įrašytas į Airijos vyriausybės nacionalinį atgaivinimo planą, paskelbtą 2010 m. lakryčio 24 d. kai pradėta įvykdyti programa nustatytos tam tikros sąlygos dėl darbo rinkos politikos, jos tikslas - sukurti darbo vietų ir išvengti ilgalaikio nedarbo Airijoje. Minimalaus atlygio mažinimas priklauso priemonių paketui ir reikia į tai žiūrėti kartu su aktyvavimo politika ir pastangomis modernizuoti pašalpų sistemą. Mes uh, matome, kad e, mažinamas vienas iš aukščiausių minimalių atlikių ES, tai buvo antras pagal dydį minimalus atlikis ir to reikėjo, e, kad būtų galima atlikti korekcijas e, šioje šalyje. 2008 metais trimis punktais nukrito šis atlygis, o vėliau 9 metais 0,3 procento pakilo. Iki e, septintųjų metų e, pabaigos e, minimalus atlygis buvo kitas. Tai buvo prieš krizinių laikotarpį. Mes turime svarstyti dabar, ar teisingos, sąžiningos yra įdarbinimo sąlygos, kurios yra siūlomos darbdavių įvairiuose sektoriuose. Airija skatinama imtis trišalių konsultacijų dėl ekonominės ir socialinės politikos ir taip pat pripažįstama, kad devintajame dešimtmetyje e, sudaryti susitarimai prisidėjo prie Airijos ekonomikos sėkmės. Socialiniai partneriai turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonės ir toks principas buvo pasveikintas. Aš uh, Esu tikras, kad Airijos vyriausybė dirbs toliau tokiu būdu, kad būtų pripažįstama socialinio dialogo vaidmuo, e, jo palaikymas su socialiniais partneriais. Sutario, sutarimo memorandume dėl struktūrinių reformų kalbama ne tik apie darbo rinką. Ten taip pat numatytos svarbios priemonės e, rinkų atvėrimui labai reguliuojamosios sektoriuose ir profesijose susitarimai galėtų palankiai paveikti vartojimo produktų kainas ir paremti namų ūkių perkamąją galę. Dėkoju komisarui. Dabar pasakys įvairių politinių frakcijų kolegos. Pirmiausia, APP frakcijos vardu. Ponas Gay Mitchell, jam skiriamos dvi mintės. Ačiū, ponė pirminkė, dėkoju komisarė. Vakar nauja nacionalinė Vyriausybė buvo patvirtinta Airijos parlamente, tai yra EPP ir e, socialistų koalicija. Na ir naujoje vyriausybės programoje yra ir tam tikrų paramos programų, programos elementų Airijai pertvarkymas. Daugelis bijo, kad sąlygos, dėl kurių buvo susitarta dešimties vyriausybių dėl paramos programos, yra perdėm griežtos ir yra perdėm didelė našta paprastiems piliečiams, kurie turi dabar e, atpirkti bankų klaidas. Ir airijos, ir europietiškų bankų, ir vyriausybės klaidas. Mes žinome, kad naujoji vyriausybė nusprendė nemažinti minimalaus atlyginimo. Tačiau žinome, kad ekonominis atsigavimas neįmanomas be tam tikrų kaštų. Ir aišku, Airija 90-metyje susidūrė su panašiamis problemomis. Daug sudėtingų sąlygų yra numatyta toje sudėrėtoje programoje, jos yra reikalingos, jeigu norime atkurti racionalius finansus ir turime kažkaip susiveršti diržus, diržus tam, kad vyktų augimas. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos paramai už paramą palūkanų normoms. Ir panašu, kad tai vyks labai greitai ir aš norėčiau paraginti komisiją netidėlioti tų darbų. Komisaras akcentavo, kad visos priemonės yra pasvertos lyginant su uh, laukiamais poveikiais ir ieškant, siekiant viešų finansų stabilumo. Mes tikrai negalime nešti visos tos naštos vienu metu. Ir airiai prisėmė savo atsakomybę šiuo klausimu. Prisėmė net kitų žmonių atsakomybės. Kadangi alternatyvos neturėjome, tai, kas buvo padaryta, tai yra aktuolo ne tik Airijai, bet ir Europai ir ypatingai Eurozonai. Mes nenorime, kad tai būtų paskutinė taurė perpildanti kantrybės taurę. Taigi duokite mums priemonės ir mes tą darbą atliksime. Tačiau labai prašau, nesitikėkite, kad airijos žmonės neš tokią milžinišką naštą, naštą, kurios negali pakelti. Taigi labai prašau komisaro atsižvelgti į mano komentarus, ypatingai atinančiomis savaitėmis ir dienomis. Ačiū, pane Mičelai. Dabar socialdemokratų vardu Ponui Stefan Jūra, pusantros minutės žodis. Pagal šį e, memorandumą reikia mažinti minimalų atlygį Airijoje. Taip pat yra numatytos tam tikros sąlygos mažas paimas gaunantiems žmonėms. Aš nemanau, kad viskas, kas nutarta, yra pateisinama. Reikia ES skatinti. Uh, E, socialinį dialogą, o ne jam kenkti ir veikti pagal 152 straipsnį. O 153 straipsnis neleidžia ES imtis veiksmų, taigi reikia laikytis straipsnių hierarchijos. E, dabar numatoma sumažinti socialinės išmokas, e, mažinti socialinės paslaugas, taip pat ir viešojo sektoriaus pensijas mažinti. Kaip galima pateisinti tokius reikalavimus? E, ir kalbėti apie sutartį, kuri šiaip jau reikalauja ES užtikrinti lygybę, socialinę apsaugą ir kovą su socialinė atskirtimi. Pirmininkė, šie dalykai atrodo dabar prieštara, tai kas daroma prieštarauja minėtoms nuostatoms. Žmonės tikrai atmes e, tokias griežtas taupimo priemonės, nes tai gali turėti labai rimtų pasiekmių socialiniai politikai, bus mokami žemi atlyginimai, bus teikiama mažiau socialinių e, paslaugų ir vėlinamas pensinis amžius. Jeigu norite, kad įsivyrautų antieuropinės nuotaikos, tai tada, komisarė, dirbkite taip. Ačiū, ponia Hughes. Dabar liberalų vardu. Marian Harkins. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jūs teigiate, kad e, ketinimų protokolas buvo parengtas pagal 122 straipsnio antrąją dalį, tačiau kas atsitiks, kai vienas sutarties straipsnis visiškai prieštarauja kitiems sutarties straipsniams, kaip sakė Stevenas Hughes uždavė klausimą, jisai kaip apsisprendėte dėl tų straipsnių hierarchijos, tai prieštarauja 153 straipsniui. Taip, taip pat prieštarauja 9 socialinio, socialinio nuostatų straipsniui. Aš nekartą tai teigiau kalbėdama apie taupimo politiką Airijoje. ES gindama savo politiką turi atsižvelgti į vairius reikalavimus ir pasirūpinti, kad būtų užtikrintas užimtumas ir būtų kovojama su socialinė atskirtimi. 128 pagrindinių teisų hartijos straipsnis, kur darbuotojams yra numatyta teisė dėrėtis ir pasirašyti kolektyvinės sutartis ir konflikt, interesų konflikto atveju imtis kolektyvinių veiksmų ir ginti savo interesus, įskaitant ir streikus. Daug airijos darbuotojų mano, kad e, tokios galimybės dabar neturi. Taigi, kaip būtų galima išspręsti straipsnių konflikto klausimą įvairiose sutartėse. Taip pat komisarius teigėte, kad ketinimų protokolas buvo visiška airijos vyriausybės atsakomybė ir kad ES komisija tiesiog jam pritarė. Uh, Ir tarkim dabar, kad jūs turite įgaliojimus tą padaryti, kaip jūs teigiate, tai kaip tuo met būtų galima sumažinti priemokas bankų darbuotojams tam, kad e, tai atspindėtų realiau atlyginimų situaciją ir kad tai nebūtų daroma minimalių atlyginimų sąskaita. Visiškai sutinku su Stephen Hughes. Tai tik tai dar labiau puoselėja antieuropiečių nuotaikas nes jiems nėra aišku, kaip komisija dirba šiame procese. Jie tiesiog mato, kad yra mažinamas minimalus atlyginimas ir būtent e, sudėtingiau dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių, dėl tos taupimo programos. Ir galiausiai, ponė komisarė, kas sprendžia, ar teisingumo teismas, ar kažkas kitas, kai sutarčių straipsniai nesuderinami, prieštarauja vienas kitam ir kaip tuomet komisija elgėsi tam, kad būtų galima išspręsti tą susiklošiusią situaciją. Ačiū. Ačiū, poniai Harkin. Dabar žaliųjų vardu, ponas, ponia Kormelisen. Aš suprantu, kad komisija turimti skubių veiksmų spręsdama krizės e, pasiekmes, kaudama su e, skola, kuri kenkia euro stabilumui. Aš suprantu, kad šalims primetamos sąlygos, e, jos turi naudotis Europos finansų stabilumo mechanizmu. Tačiau man atrodo, kad komisija labai selektyviai elgesi taikydama sąlygas ir priemonės šioje krizėje. Viena vertus, beveik E, bet kokia priemonė atrodo yra e, legali, įskaitant fiskalinį konsolida, konsolidavimą, mažinant išlaidas. Airijai numatoma e, pirmiausiai koreguoti minimalų atlygį ir pensijas, nors aiškiai žinome, kad tai nėra ES kompetencija. Tačiau komisija e, slapstosi už to, kad e, ES neturi pakankamai kompetencijos ir kalba apie bendradarbiavimą. Sakoma, kad priemonės padės e, surinkti daugiau pajamų, bet vargu ar e, atlyginimų mažinimas yra vienintelis būdas užtikrinti subalansuotam biudžetui. Reikia, aišku, išskirtinių priemonių, tačiau kodėl komisija taip skuba koreguoti minimalų atlikį, nuo kurio pirmiausia kenčia darbuotojai? Reikėtų gal pagalvoti apie priemonę susijusią su atlygių banko finansų sektoriui. Komisija interpretuoja ES kompetencijas labai vienašališkai ir, sakyčiau, gana pagal dešiniųjų e, pakraipą. Tai skatina euroskepticizmą. Krizės laikais ES turi elgtis tvirtai užimtumo socialinės politikos sityje, dėl, o ne e, versti mažinti socialinės išlaidas. E, komisija turėtų parodyti tokį pat e, ryštą užtikrindama minimales socialinės garantijas. E, Mes iš tikrųjų norime ekonominio valdymo, bet mes norime subalansuoto valdymo, užtikrinančio fiskalinį tvarumą ir socialinės garantijas. Jeigu ne, tai labiausiai pažeidžiami gyventojai turės sumokėti kainą už tai, dėl ko visai nėra kalti. Dėkoju dabar Guo NGL vardu pasisakys ponas Tomas Hendel. Pane pirmininkė, ponios ir ponai, gelbėjimo planas turėtų apsaugoti valstybės narės finansinių problemų e, atveju. Tačiau e, tuo pat metu žmonėms yra užkraunama didelė finansinė našta. Šiandien kalbame apie nacionalinės atlyginimų ir pensijų nustatymą tvarkos nuostatų laikymasi. Tai yra juokinga. Juk dabar ta prisimta pozicija yra visiškai netinkama, juk atlyginimų politika yra ne komisijos kompetencijoje, nacionalinių valstybių narių kompetencijoje. Juk ES niekada, tiesą sakant, nebuvo skirta e, propaguoti e, socialiniam dempingui. E, atlyginimai turėtų atspindėti rinkos sąlygas. Šiandien kalbame apie tuos dalykus, kurių neišmanome. Tie, kas šiuos žodžius dabar tarė, net nežino, kas yra kolektyvinės sutartys. Ir taip kalbėdami mes kvestionuojame patį socialinį dialogą bei socialinių partnerių autonomiją. Pasakysiu aiškiai dabar. Parlamentas turi apsaugoti socialinį dialogą, socialinių partnerių autonomiją bei užtikrinti, kad socialinės sistemos principų bus laikomasi. Šiuo metu kaip tik rengiame baudžiamąją vadinamąją ekonominę politiką, o aš tam nepritariu. Ačiū dabar e, FD vardu ponas Klarkas pusantros minutės. Pone pirmininkė, tai nėra aktualu vien tik Airijai. Prieš keletą mėnesių uh, Aš priminiau parlamentui, kad pensijos yra visiškai valstybių narių kompetencijoje. Štai vėlgi mes naudojame tą pačią koordinavimo ir pensijų nustatymo mechanizmų kalbą. Pensijos visuomet yra susijos, susijusios su atlyginimais. Taigi, ar dabar yra bandoma suderinti atlyginimus? Aš tikiuosi, kad ne. Nesutartie taip pat teigiama, kad atlyginimai irgi yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Puiku teikti, kad e, reikia siekti lygaus atlyginimo, tačiau ar visi darbuotojai visoje ES už tą patį darbą gauna tą patį atlyginimą? Pavyzdžiui, žmonės gyvenantys palei Arkties regioną turi uždirbti žymiai daugiau negu gyvenantys prie viduržėmio jūros krantų. Taigi atlyginimas negali būti vienodas. Jokių būdų komisijos ketinimai, bandymai parengti planus ir padėti valstybėms narėms nustatyti ES minimalaus atlyginimo politiką ir nustatyti pensijų mechanizmą, tai prieštarauja sutartims. Ir aš nesu nustebęs, juk tai yra ES reikalai. Atlyginimų pensijų politika tai nėra vien tik tai kažkoks tai sapnas, tai yra absoliučiai nelegalu elkitės taip, kaip reikalauja sutartys, palikite tai išrinktų vyriausybių nuožiūrai. Mano vyriausybė išrinktai Westminsteryje ir Airijoje išrinktai vyriausybei. Dėkoju, baigiame kalbėtojų frakcijų vardu pasisakymų raundą. Dar ne, neprisisiekusių vardu Hans Peter Martin. Irland ist ein tragisches historisches Lehrstück. Airija turi tikrai rimtų istorinių problemų. Airija yra minima pavyzdžių toms valstybėms narėms, kurios nori įstoti Europos Sąjungą. Na, o iš esmės nekilnojamojo turto srityje sprogo burbulas ir daug kitų problemų nutiko Airijoje. Austrai suprato, kad beveik mokesčių, didelių mokesčių nebuvo šioje šalyje netgi. Ir dabar visa ši palanki sistema sugriuvo. Ir vėlgi susidarė tokia situacija, kai vyrauja antieuropietiškos nuotaikos. Tačiau atrodo, kad žinia pasiūsta buvo klaidinga. Mes žinome, kokia buvo TVF ir Europos banko pozicija šiuo atžvilgiu. Kaip žinia, to šalis neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai reorganizuoti savo taupimo politiką. Airijoje buvo suprasta, kad vyrauja dviejų greičių Europa. Mums reikalingi tokie principai, kurie būtų taikomi visiems vienodai. Mums reikalingas yra ekonominis valdymas ir tas judėjimas į priekį zigzaginių principų prie gero neprives. Juk mums reikalinga taikiai veikianti Europa. Pirmininkas, ačiū. Dabar individualūs pasisakymai. Dvi minutės, ponas Filipas Būla. Ačiū pirmininkė. Priminsiu, kad bankus turėjo gelbėti Airija susidarius tokiai situacijai. Ir 32 procentai e, skolos sudaro, 32 procentai viso BVP sudaro skolos Airijos, vien tik tai bankų bei socialinės sistemos rytyje. Airija turi laikytis savo socialinių bei fiskalinių įsipareigojimų. Aš kaip gydytojas galiu pasakyti, kad jeigu ligonis serga, tai reikia ieškoti priežasčių, o neskausmą malšinti. Reikėtų galbūt pertvarkyti Airijos finansų sistemą, reikėtų išlaik, ištaisyti vidinės klaidas. Ir per ateinančius ketverius metus taupimo priemonių pagalba 10 procentų galima būtų sumažinti skolą. Airija galėtų, atsiprašau, ES galėtų taip pat skolinti Airijai, jeigu jos rodikliai būtų pagerinti. Laikantis subsidiarumo principą, principo, ES mano, kad mokumas yra glaudžiai susijęs su atlyginimu bei pensijų sistema. Ir be abejo, mes dabar neturėtume kištis į subsidiarumo e, principo sritis. Nereikėtų Europos Sąjungoje numatyti, pavyzdžiui, minimalios at, algos, minimalaus atlyginimo. Be abejo, reikia padėti airiai bei kitoms su sunkumai susidarančiom šalims, tačiau ne bet kokią kainą. Nereikėtų e, juk šitai padaryti pažeidžiamos visos Europos. Ačiū ponę Bulon. Dabar norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad jeigu jūs taip greitai skaitote, tai vertėjai nespėja jūsų versti. Kadangi aš esu atsakingas už daugia kalbystės klausimą, tai pasakysiu, kad parlamento biure dabar kaip tik nagrinėjame galimybę e, taikyti kitokią sistemą, nes dabar vertėjai man pirmininkui sako, kad jie nespėja sekti e, tokio greito skaitimo. Dabar mes e, nusprendėme, kad bus numatytas tam tikras signalas tokiu atveju, kai vertėjai nespės jūsų versti, kai jūs kalbėsite arba skaitysite per greitai. matysite ant savo stalo tokį signalą. Dabar norėčiau ponui Derosą pusantros minutės žodį suteikti. Dėkoju, pirmininkė. Tarpusavio supratimo memorandumas dėl darbo rinkos dalykų labai aiškiai pagrystas simplistinė ekonominė teorija. Manoma, kad žemesnis atlygis sutvarkys viską rinkoje. Tai yra visiškai neteisinga ir praktika visiškai neremia tokios idėjos. E, komisija e, praeitų metų pabaigoje atliko peržiūrą darbo rinkos tendencijų Airijoje ir e, buvo sakoma, kad tam tikri sumažinimai nekenkia darbininkų moraliai atleidimai, bet manau, kad iš tikrųjų tai yra visiškai priešingai ir mes turėtume baigti kištis į darbo rinką Airijoje. Kaip buvo pasakyta, mes turime senas tradicijas socialinių partneryščių, susitarimų Airijoje. Airijoje nebuvo jokių neramumų gatvėse dėl to, kad vyriausybė ir socialiniai partneriai pasiekė tam tikrų susitarimų dėl darbo rinkos sąlygų, e, norėdami užtikrinti, kad atsiras tam tikra viltis, jog išbrisime iš dabartinės krizės ta mano minėta tradicija užtikrino pažangą Airijoje. Tačiau paprastai dabartinė programa ne pasiekia savo tikslų, ji neužtikrina augimo mūsų šalyje. Iš tikrųjų vyksta ekonomikos lėtėjimo tendencijos. Ir galima sakyti, kad klausimai susiję su darbo rinka turėtų būti pašalinti. Airija jau yra e, paskelbusi, kad priims tam tikrų nuostatų dėl minimalaus atlygio mažinimo. Būtent e, ketinama nemažinti, nežinau ar jums tai tiks, bet mes turime e, dokumentą, kuris galioja 50 metų ir aš manau, kad jo nuostatoms nebus nusižengta, nors jūs galbūt ir norėtumėt to. Mes e, turime įvertinti socialinių partnerių e, vaidmenį, užtikrinant pažangą ir socialinę ramybę. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoje. Prašom baigti, jūs viršijote laiką, jums skirtą. Taigi, ačiū, baigiu. Un minuto y medio para intervención. Dėkoju, ponė Darosa. Na, dabar pusantros minutės, ponė Figueiredo. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad Europos Sąjungos požiūris yra tikrai nepagirtinas, juk dabar yra stengiamas daryti valstybėms narėms spaudimą ir taip sudėtingomis sąlygomis. Ir manome, kad šis požiūris yra tikrai kapitalistinis, antisocialinis. Turime konkurencingumo paktą, kuriuo bandoma yra sumažinti infliaciją. Mes manome, kad taip yra pažeidžiamas socialinės teisės. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Graikijoje, Portugalijoje bei Airijoje situacija yra labai rimta. Mažinami atlyginimai išaldomos pensijos, netgi tokios, kurios yra žemiau skurdo ribos nustatomos pensijos. Štai pavyzdžiui, Portugalijoje minimalus atlyginimas buvo 500 eurų, tai dabar netgi ir šitas atlyginimas yra sumažintas, nes buvo manyta, kad per didelė ta suma yra. Ir labai daug moterų dabar tokius atlyginimus gauna ir tai yra vienintelis jų pragyvenimo šaltinis. Valstybių narių e, vyriausybės taikydamos tokią politiką tik tai didina skurdą. Na, o spekulacijos e, mokestiniai prieglopščiai visos šios blogybės gyvuoja. Nuo kitų metų, nuo kovo 12 dienos tiksliau, CGTP profsąjunga Portugalijoje protestuos prieš tokias frakcijas. Ačiū dabar žodis, tiksliau dabar Hans Peter Martin paprašė klausimą jums užduoti. Ar sutinkate po to, ką dabar jūs pasakėte, gal galėtumėte pasakyti, kaip, e, koks yra požiūris jaučiamas Portugalijoje į Europos Sąjungą. Ar prijaučiančių Europos Sąjungai padaugėjo, ar pamažėjo, kokios nuotaikos vyrauja. Nes atrodo, kad Portugalijoje tam tikrose srityse situacija yra panaši kaip ir Airijoje. Ar nekilnojamojo turto srities perkaitimas taip pat buvo užregistruotas Portugalijoje? 30 sekundžių, pusę minutės jums atsakymui. Ačiū, tikrai klausimas labai įdomus. Europos Sąjungos politikos provokuoja uh, vos ne maištą Portugalijoje. Dabar kitą savaitę e, mokytojai protestuos. Kovo 19 dieną viena didelė profsąjunga e, Lisabonoje yra numačiusi masinius protestus organizuoti. Be abejo, tai atspindi Portugalijos žmonių nuotaikas. Šalis dabar patiria recesiją ir piliečiai piliečių gyvenimas vis sudėtingėja, skurdas didėja. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Jūsų laikas jau baigėsi. Dabar ponė Marita Uluskog, vieną minutę. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. komisija įsikiždama į šią sritį pažeidžia socialinio dialogo principą, juk tai nėra komisijos kompetencija. Tai yra kaip ir išpolis prieš socialinių partnerių įtaką. Tai netgi pažeidžia e, kolektyvinių susitarimų teisę. Ir beje, tai nėra vien tik tai atskiras vienas kažkoks tai atvejis. Uh, Airijoje. Komisijoje bandoma tam tikras ribas peržengti. Komisija bando dabar perbražyti tą žemėlapį, bando naujų taisyklių surasti, pagal kurias valstybės narės bei socialiniai partneriai negalės savo e, įsipareigojimų įgyvendinti ir praktiškai diktuoja sąlygas komisija. E, dabar. Ir ši kova, ko gero, tik tai prasideda dabar. Kai kalbame apie ES ateitį, visada sakome, kad mums reikalingas piliečių palaikymas. Tačiau atrodo, kad šitaip dirbdami jo nepasieksime. Ačiū. Dabar vienai minutiai Kornelis De Jong žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Niderlanduose yra labai nedaug žmonių, kurie įtarė, kad mes Briuselėje aptariam jų atlyginimus ir jų pensijas. Daug kas vyksta, aš girdžiu įvairių tarybos pasiūlymų, kad reikia atsisakyti indeksuo, atlyginimų indeksavimo, kad nustatyti maksimalus atlyginimų didinimus, atsižvelgiant į našumo didėjimą. Tačiau viskas nutyla, kai bandome kalbėti apie Europos, Europoje nusta, galima nustatyti minimalų atlyginimą. Norime, kad žmonės gautų padarius atlyginimus, orius atlyginimus, kad nebūtų mokama už darbo vienetą. Aš, man rūpi paprasti žmonės ir man taip pat rūpi ES įvaizdis, nes panašu, kad ES tik tai domisi spekul, spekuliantais ir apskritai nepaprastais, ne, ne, eiliniais žmonėmis. Galbūt komisija turėtų pakeisti tą politiką ir tiesiog parodyti, kad jums rūpi ir paprastų žmonių lūkesčiai ir poreikiai. Dėkoju, ponė Dėjau. Kitas kalbėtojas, ponė Silvana Rapti, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė Han, jūs pateikėte mums receptą receptą, kuriame yra du, dvi instrukcijos, du nurodymai. Pirmiausia, turime atsisakyti kolektyvinių sutarčių. Taip pat jūs pasakėte, kad mums reikia mažinti minimalius atlyginimus. Taigi, jūs tokį receptą mums išrašėte bendrą visiems pacientams ir pacientams Graikijoje. Jūs lankėte socialistų rengiamame renginyje Graikijoje ir puikiai supratote, kas, vykstate, kas vyksta. Jūs pats matėte, kas vyksta. Ar jūs manote, kad tas receptas, kurį išrašėte, pasiteisins ir bus veiksnus Graikijoje? Aš esu Graikija, esu socialistų partijos narė, tai yra valdančioji partija Graikijoje ir mes viską darome, kad Graikija būtų kad išbristų už tos sudėtingos situacijos, į kurią mus įstumė dešiniųjų vyriausybė. Turime daryti kompromisus, turime uh, išspręsti kolektyvinių sutarčių klausimą, tačiau šalia tų radikalių, tie radikalūs pokyčiai nedavė jokių rezultatų. Jūs teigiate, kad jums rūpia Europos piliečiai ir vartotojai, tačiau jeigu vartotojų atlyginimai sumažės, tuomet jie negalės nieko įsigyti, negalės pirkti, neturės pinigų ir negalėsime išbristi iš krizės. Jūs žinote, kad yra užburtas ratas, taigi kodėl jūs išrašote tokį receptą, kuris nepadeda niekam? Tokį receptą, kuris tik tai kenkia žmonių, darbuotojų orumui, padorumui. Tiesiog toks receptas neleidžia oriai dirbti ir gauti oro atlyginimą. Taigi pakalbėkime apie ekonominius rodiklius ir socialinius aspektus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dabar ponia Juta Steinbrück. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, kartais man susidaro įspūdis, kad šiuos receptus turėtumėme priderinti prie sąlygų to, kas vyksta Europoje. Ir man susidarė įspūdis iš jūsų pareiškimo, kad mes gyvename, tarsi jūs, komisarai, gyvenate dramblio kaulo bokšte. Jūs net nesuprantate, kiek žmonės atlyginimo gauna, kaip gyvena pensininkai. Ir būtent jie sumoka už tą taupimo politiką. Jūs naudojate savo įgaliojimais taip, kaip norite lakryčio 18 dieną aš gavau komisijos atsakymą į mano užduotą klausimą. Ten buvo pasakyta, kad minimalūs atlyginimai yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Pažvelkite į tą parašytą atsakymą. Negali būti, kad jūs tą atsakymą vieno, vienokį pateikėte, kai viskas yra gerai, o kai situacija pasikeičia, jūs ir savo atsakymą pakoreguojate. Iš tiesų, dėl to žmonės labai pyksta, kaip sakė ir mano kolegos. Jūs menkinate profsąjungas, jūs silpinate, silpinate socialinės partnerystės, socialinį dialogą. Ir būtent panašu, kad dabar varg, vargšai žmonės turi sumokėti už sąskaitą, už sąskaitą už krizę. Dėkoju, ponia Blinkevičiūtė. Vieną minutę. <clears throat> Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, ekonominės krizės sąlygomis šalis turi E, finansinių problemų vykdyti priimtus įsipareigojimus ir be abejo turi absoliučiai skirtingas galimybes įveikti tas pasekmes. ir reikia ieškoti būdų kaip subalansuoti biudžetą kaip sumažinti biudžeto deficitą bet pone komisare ar tai tikrai reikia daryti sunkiausiai gyvenančių žmonių sąskaita? ar europos komisijai yra moralu spausti šalies vyriausybes mažinti minimalų atlyginimą pensijas ar kitas socialines išmokas. gerbiamas komisare jūs pasakėte nuomonę dėl airijos memorandumo tačiau aš kartu noriu priminti kad tokį pat memorandumą jūs pasirašėte ir su latvija kur spaudėte mažinti latvijos vyriausybę ir taip mažas pensijas pensijos latvijoje buvo sumažintos tačiau tos šalies konstitucinis teismas pasakė kad to daryti neleidžia pagrindinis šalies įstatymas ir tos pensijos buvo atstatytos. taigi priimant tokius sprendimus pasirašant tokius memorandumus reikia labai gerai įvertinti e, ir pirmiausia ir teisines ir socialines pasekmes. terminamos este turno con la Ačiū. Dabar pabaigai. Poniai Regner žodis vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Dabar šiuo pasiūlymu bandome užkrauti naštą tiems, kurie ir taip jau didelę naštą neša. Dabar dėl decent pasiūlymai dėl decentralizuotų dėrybų, atlyginimų dėrybų yra tikrai nekokie. Mes juk čia e, finansinių institucijų veikimo principų nekvestionuojame ir komisija taip pat galbūt neturėtų kištis į tam tikras sritis. Socialinės rinkos ekonomikos principas buvo numatytas pagal Lisabonos sutartį. Decentralizuotos dėrybos prieštarauja solidarumo e, politikai ir taip tik tai didės skirtumas tarp e, turtingiau ir skurdžiau gyvenančiųjų. Reikėtų priešingai e, daryti, negu kad sakoma. Sutinku su ponia Steinruk. Juk reikėtų galbūt, kad už krizę atsakingi subjektai mokėtų krizės kainą. Ačiū kolegos. Dabar spontaniškų pasisakymų ratas. Šeši kolegos pageidavo pasisakyti. Pone Bačesku pirmiausiai. Jums viena minutė skiriama. Ačiū. Pabandysiu viską išsakyti per vieną minutę. Dabar dėl darbo jėgos ir dėl produktivumo. Reikėtų galbūt pagrindų konvencijos, o ne rodiklių laikytis. Štai pavyzdžiui, Vokietija ir Vokietijos ir Rumunijos situacija labai skiriasi. Labai skirtingos politikos buvo vykdomos šiuose šalise ir neįmanoma suvienodinti šių dviejų šalių pastangų. Štai pavyzdžiui, mano šalyje buvo bandoma keisti atlyginimus bei pensijas ir tai buvo įrašyta į e, stabilumo paktą. Nereikėtų pamiršti ir demografinių pokyčių ir kokį tai galėtų turėti poveikį finansų politikai bei pensijų sistemai. Ačiū ponai Bačiasku, dabar ponas Kutaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pensijos yra nacionalinių valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau apie tai kalbama ir Europos Sąjungoje. Jeigu dėl krizės, dėl visuomenės senėjimo pensijų sistema tampa pažeidžiama, tai reikėtų į tai rimčiau pasižiūrėti. Dabar piliečiai yra skatinami uh, mokėti įmokas į privačius pensijų fondus. Tačiau juk yra ir tokių piliečių, kurie negali tokių įmokų mokėti. Piliečiai labai priklauso nuo valstybės politikos. Dabar Rumunijoje minimalus atlyginimas yra 168 eurai tik tai yra. Reikėtų galbūt didinti minimalius atlyginimus, pensijas, reikėtų palyginamąją pensijų sistemų analizę atlikti ir galbūt pataisyti situacijas šioje srityje. Ačiū dabar žodis poniai Marisa Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie atlyginimus, apie išeimo į pensiją, amžių. Tokie pasiūlymai yra neteisingi, tai čia švelniai sakant neteisingi. Štai Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje pasižiūrėkime, kokia situacija susikloščiusi yra. Na, Be abejo, šiuose valstybėse situacija yra skirtinga, tačiau yra ir bendrų tam tikrų bruožų pirmiausia yra darbo sukurta vertė perkeliama kapitalui. Ir dabar darbuotojai dirba, moka įmokas į pensijų sistemas. Pasakysiu tik tai, kad negalime žmonių pasmerkti skurdui. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, jūsų laikas baigėsi. Pone Jekunsari. Ačiū pirmininkė. Europoje dabar augia, auga dešiniųjų populizmo tendencijos. Ir viso to esmė yra tai, kad tai prieštarauja, tai yra opozicija Europos Sąjungai. Tai reiškia, kad socialinė Europa pralaimi prieš rinkos Europą, ji atsilieka. Matome dabar išpolius prieš bet kokias kolektyvinės sutartis ar sutartis dėl atlyginimų. Kalbame apie atlyginimų lankstumą, tačiau tai nepadės. Ne, nepadės e, mažinti infliaciją ar panašiai. Visi saistantys teisės aktai daro tam tikrą poveikį ir dabar mes kvesionuojame vėlgi socialinės Europos savoką. Labai svarbu pavyzdžiui, didinti atlyginimus, jeigu versime žmonės ilgiau dirbti. Dėkoju. Ponas Rubiks. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, Airija nėra vienintelė valstybė, kuris susiduria su šia problema. Yra ir Graikija, be kita ko ir Latvija. Tai yra tos valstybės, kurios turi nešti tą priemon, visų taikomų priemonių naštą, kuri, kurios buvo taikomos po bankų krizės. Uh, minimalus atlyginimai, iš minimalių atlyginimų faktiškai neįmanoma pragyventi Latvijoje. Mažinamos, ir, mažinamos yra pensijos, minimalus atlyginimai ir dėl to žmonės protestuoja. Latvija treč, penktadalį gyventojų prarado, nes tiesiog išvažiavo dirbti žmonės kitur. Tartautinis valiutos fondas, kuris turėtų išgelbėti Latviją, dėja iškėlė drakoniškus reikalavimus ir mes turime naudoti lėšas tam, kad išgelbėtumėme bankus, kad galėtume atidėti lėšas tolesniems gelbimo priemonėms, bet žmonėms nieko nelieka. Jūsų laikas baigėsi, sako pirmininkas. Labai atsiprašau, laiko jums daugiau pasisakyti nebeliko. Ir galiausiai pagal spontaniškus pasisakymus dar pasisakys ponas Darden. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau išsakyti paramą ponui Derosai. Ir tie tos sąlygos, kurios keliamos Tarptautinio valiutos fondo Airijai, tikrai netitinka realios situacijos. ES darbuotojai turi mokėti už krizę, nėra, bet nėra už ją atsakingi. Komisija taip pat reikalauja, kad būtų prailgintas pensinis amžius. Ir taip pat parlamentas neseniai išreiškė nepritarimą tokiam siūlymui. Konkurencingumo paktui taip pat, kur kalbama ir apie infliacijos rodiklius, nebuvo pritarta mano valstybėje Belgijoje. Ir labai svarbu, kad komisija išklausytų Europos darbuotojų siunčiamo signalo tų piliečių, kurie vis mažiau tiki Europos projektų. Dėkoju. Gracias, Dėkoju, ponė Darden. E, diskusija baigėsi, o dabar e, suteiksiu žodį komisarui, kuris apibendrins diskusiją ir sureaguos į pastebėjimus. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už pasisakymus ir pabandysiu sureaguoti į visus juos rimtai, pagalvosiu apie tai, ką sakėte. Noriu pasakyti, kad socialinis dialogas yra nepaprastai svarbus. Mes visiškai pripažįstame socialinio dialogo svarbą ir konstruktyvių pramoninių santykių svarbą. Mes nuolat palaikome dialogą su socialiniais partneriais tiek ES lygmenių, tiek e, atskirų šalių lygmenių. Komisaras Ren e, lapkričio pabaigoje susitiko su Airijos profsąjungų atstovais. Taip tuo metu, kai ECB ir TVF dėrėjosi dėl pagalbos priemonių. Balandį vyks kitas, kiti susitikimai ir taip pat vėliau numatyti susitikimai. Ir komisija priešingai, negu kad buvo teigiama, nevertė Airijai e, mažinti atlyginimų ar socialinių išlaidų tas priemonės patvirtino buvusi Airijos vyriausybė nacionalinėme ekonomikos atgaivinimo plane, kur minimos ir kitos priemonės, siektos, siek, kuriamis siekiama užtikrinti ekonominį stabilumą, augimą ir darbo vietų kūrimą. Dėl e, teisinio pagrindo. Tai yra trečiasis straipsnis, penkta pastraipa 407 reglamento 2010 metų, kuriuo įsteigiamas Europos stabilizacijos mechanizmas. Ir taip pat 2011 metų sprendimo antro straipsnio antra dalis 77, tai yra e, sprendimas dėl ES finansinės pagalbos Airijai. Ir tai Tie du dokumentai yra pagristi sutarties 112 straipsnio antraja dalimi. Būtent tuo grindžiami ekonominiai santykiai. Tarpusavio supratimo memorandume kalbama apie įvairius e, klausimus, tačiau e, ryšys e, nuostatos dėl socialinių dalykų neprieštarauja su sutarčiai ir neprieštarauja 152 ar 153 straipsniui, konkrečiai jo penktai pastraipai. 152 straipsniai yra bendros nuostatos, e, kurios e, nekalba apie konkrečias socialinės pasiekmes. 153 straipsnėje, penktoje pastraipoje, kalbama apie E, priemonių turinį, e, kurios gali būti priimtos socialinės politikos srityje pagal 153 e, straipsnį. Ir reikia pasakyti, kad dešimtasis skyrius socialinė politika negali būti palikta likimo valiai. Tai reikia atsižvelgti, tačiau tai nereiškia, kad 153 straipsnio penktosios dalies uh, poveikis yra toks, kad negalima patvirtinti priemonių pagal 152 straipsnį. Pagal 152 straipsnį priimtos priemonės numato sąlygas, o nereglamentuoja tam tikrų sąlygų. Tai yra nuostatos dėl pagalbos teikimo Airijai. 152 straipsnis antra dalis Dar galiu pasakyti, kad ekonominės politikos sąlygų klausimas nėra susijęs su ES kompetencija socialinės politikos ar atlyginimų srityje. Sąlygos numatytos programoje apima įvairias politikos sritis ir e, dėl daugelio jų kompetentingos yra valstybės narės. Ekonominės politikos sąlygos e, programoje atspindi valstybės narės įsipareigojimus e, valstybės narės turi e, prisimti tam tikrus įsipareigojimus mainais už ES e, pagalbos mechanizmo finansavimą. Dar noriu pasakyti, kad aišku, socialinių pasiekmių e, turės priemonės, tačiau programos tikslas yra išvengti dar rimtesnių socialinių pasiekmių ir užtikrinti tvarų augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Ačiū. E, Pone Derosa, dėl darbo vedimo tvarkos. E, aš pastebėjau prieštarą tarp komisaro žodžiuose. Pirmininkas, diskusijos šio klausimu baigdos. Ačiū. Dėkoju. Daugelis kalbėtojų gali galvoti, kad yra prieštaros e, tarp įvairių uh, pareiškimu, tačiau komisaro pasisakymas e, apibendrino diskusiją. E, atsiprašau, sako pirmininkas, šiuo klausimu nebediskutuosime. Jeigu jūs dėl darbo tvarkos, ponė Dirose, tai prašom paminėti konkrečią darbo tvarkos taisyklę. Aš norėčiau, kad jūs padėtumėt nustatyti kai kuriuos dalykus. Kai komisijos narys kalba parlamente ir sako, kad Airija neverčiama mažinti minimalaus atlyginimo ir turi užtikrinti socialinę apsaugą, bet kita vertus jis sakė, kad sutarimas e, yra sąlyga gauti pagalbai. Tai ar tai nėra prieštaravimas? Pirmininkas, labai atsiprašau, ponė Diroso dirose. Žinote, kad aš jūs labai mėgstu, žinote, kad labai e, su jumis solidarizuojuosi, bet nebegalime vėl pradėti diskusijos. Jūsų nuomonę aš gerbiu, bet reikia gerbti ir komisijos nario nuomonę. Bijau, kad turime pereiti dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra klausimas žodžių komisijai dėl stikinių ir žmogaus sukeltų nelaimių. E, šis klausimas priklauso aplinkaus saugos, visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetui.